proszę państwa witam państwa po przerwie Sveiki susirinkę po pietų pertraukos. Dabar balsuosime dėl nuomonės parengtos savo iniciatyvą. Ponas Melio, tai yra pranešimas dėl vaisių ir daržovų sektoriaus. Suteiksiu pirmiausia žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą dėl balsavimo sąrašo ir pakeitimo 1, 2, 3 parašyta, kad jis priklauso nuo 91 pakeitimo, bet aš nematau ryšio tarp šių dviejų pakeitimų. Dėl jų galima balsuoti atskirai. Visai nepriklausomi šie pakeitimai vienas nuo kito. Aš paklausiau sekretoriato ir man buvo pasakyta, kad nebėra laiko sąrašą atnaujinti, pakeisti. Tai aš noriu paklausti pirmininkę, ar dėl šių pakeitimų bus balsuojama atskirai. Sekretoriatas patvirtino, kad jūs teisingai darote išvadą. Sekretoriatas sutinka su jumis O dabar pranešėjas, ponas Mela. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti porą dalykų. Pirmiausia, tai, kad šioje nuomonėje pirmiausia mes norėjome pristatyti priemonės padedančias kovoti su nelegale praktika kuri neigiamai veikia ūkininkus. Todėl antroje dalyje mes įtraukėme atitinkamas nuostatas, balsuosime už 90 pakeitimą, kuris atitinka šias nuostatas 88 ir 89 pakeitimas. Siūlom susilaikyti, nes mes nesutinkam su šiais pakeitimais. Mūsų nuomonė taip pat e, yra pateiktas ponios Maginės pakeitimas. Ten taip pat e, kalbama apie nelegalią praktiką. Tai yra 90-asis pakeitimas, antroji dalis. E, dar yra ECR ir ALDE pateiktas pakeitimas, tai yra devintasis kompromisas. Ir norėčiau pasakyti, kad e, mes atsisakysime aštunto kompromiso ir pritarsime naujam EKR pateiktam kompromisui. Tai yra labai svarbus pranešimas, dėl kad e, mes iš tikrųjų norėtume kuo didesnio sutarimo. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Perėsime prie balsavimo. Pradėsime nuo 78 pakeitimo ir balsuojame rankas pakeldami, kas už. Ačiū, kas prieš. Ačiū, atmesta. 80 pakeitimas, kas už kas prieš, atmesta. 79 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. 77 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Ačiū. 82 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 83 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Ačiū, kas susilaikė, priimta. 84 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė, priimta. 85 pakeitimas, dvi dalis. Pirma dalis, kas už ją. Ačiū, kas prieš. Ačiū, kas susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai 85 pakeitimo antra dalis. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. atmesta. Taip ir galvojom, kad buvo atmesta. 88 pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 86 pakeitimas. Kas už? Ačiū, kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 87 pakeitimas, kas už, prieš, ačiū, atmesta. 89, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. Jeigu matysiu, kad daugelis arba už arba prieš, tai net neklausiu, kas susilaiko, jeigu neprieštaraujate. Tai 90 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. 91 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. 92 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Pasitikrinkime. 92 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta vieno balso persvara. 93 pakeitimas kas už? Ačiū. Priimta. 94 kas už? Prieš Atmesta. 97. Kas už? Ačiū. Prieš. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. 97. pakeitimas. Baigiam balsuoti. Atmesta. 95 pakeitimas. Kas už 95? Kas prieš? Atmesta. 96. Kas už? Kas prieš? Priimta. 98. Kas už? Prieš? Atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime elektroniškai. 98 pakeitimas pradedam. Baigiam balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dėl kompromisų balsuosime elektroniškai. Taigi šeštas kompromisas, pradedam balsuoti. Balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 103 pakeitimas. Kas už 103? Ačiū priimta. Toliau aštuntas, atsiprašau, penktas e, pakeitimas biudžeto kontrolės komiteto. Kas prieš? Balsuosime elektroniškai. Penktas pakeitimas biudžeto kontrolės. Pradedam balsuoti, baigiam balsuoti. Priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Atmesta dviejų balsų persvara. 104 pakeitimas kas už? Ačiū priimta. 105 pakeitimas kas už? Prieš? Pri, atmesta. 106 kas už?

Atmesta. 112. Kas už? Prieš. Ačiū atmesta. 110. Kas už? Prieš. Atmesta. 111. Kas už? Ačiū priimta. 108. Kas už?

Ne, atsiprašau, pereikime prie 118 pakeitimo. 118. Kas už, kas prieš, priimta. Toliau 100, 114. Kas prieš, priimta. 119. Kas už, Ačiū. Priimta. 120. Kas už? Ačiū. Priimta. Šimtas dvidešimt pirmas kas už? Ačiū, priimta. Šimtas dvidešimt antras kas už? Prieš? Priimta. Pasitikrinkime dėl 122 pakeitimo elektroniniu baldu. Pradedame. Baigiam balsuoti. Atmesta. 123 pakeitimas. 123. Kas už 123? Ačiū. Prie, kas prieš? Atmesta. 124. Kas už? Ačiū priimta. 125. Kas už? Priimta. 126. Kas už? Ačiū priimta. 127. Kas už?

kas už priimta. 131 pakeitimas, kas už ačiū priimta. 84 kas už ačiū prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime dėl 82 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 132. Kas už? Ačiū priimta. 133. Kas už? Ačiū priimta. 134. Kas už? Ačiū priimta. 135 kas už. Ačiū, priimta. Kont 7 kas už. Kas prieš. Atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Kont 7 elektroniniu būdu pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. priimta keturių balsų persvarą. Gerai, kad pasitikrinam. 136, kas už? Ačiū, priimta. 137, kas už? Ačiū, priimta. Kont 9, kas už? Prieš. Panašu, kad priimta, bet Tikriname elektroniniu būdu, kont 9 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuojame. Baigime balsuoti.

prieš. Tikrinkime elektroniniu būdu 142. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 144. Kas už? Ačiū priimta. 100.

Kas už? Kas prieš? Atmesta. 143. Kas už? Ačiū priimta. Kont 14. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 147. Kas už? Ačiū priimta. 148. Kas už? Prieš? Atrodo, kad atmesta, bet tikriname elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti dėl 148. Šimtas keturiasdešimt devyni, kas už? Kas prieš? Balsuojame elektroniškai dėl 149. Baigiam balsuoti. Atmesta. 150 kas už. Prieš. Atmesta. 151 kas už. Priimta. Ačiū. 152. Kas už? Ačiū. Priimta. 153. Kas už? Priimta. 157. Kas už? Priimta. 154. Kas už? Priimta. 155. Kas už? Priimta. 156. Kas už? Ačiū priimta. 158. Kas už? Priimta. 159. Priimta. 160. Kas už? Priimta. 161. Kas už? Priimta. 168. Kas už? Prieš? Atmesta. 165 už, prieš, atmesta. 171 už, priimta. 164, kas už. Šimtas septyniasdešimtas. Atsiprašau, šimtas septyniasdešimtas, kas už. Ačiū. Priimta. 160. Šimtas šešdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. Šimtas šešdešimt antras. Kas už? Ačiū. Prieš. Priimta. 172. Kas už? Prieš? Atmesta. 160. 173 pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. 174. Už? Prieš? Atmesta. Bet pasitikrinkime. 174 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 175 kas už, kas prieš. Ačiū, priimta. 76, 176 kas už. Ačiū, kas prieš. Priimta.

Atmesta. 182. Kas už? Ačiū, priimta. 183. Kas už? Ačiū, priimta. 184. Kas už? Ačiū, priimta. 185. Kas už? Priimta. 187. Kas už? Kas prieš? Ačiū atmesta. 189. Kas už? Prieš? Priimta. 186. Kas už? Ačiū, priimta. 188. Kas už? Priimta. 190 kas už. Ačiū. Priimta. Septintas kompromisas. Elektroninių balsų. Dėl kompromisų pradedam balsuoti. Zamykam balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 123 prieš atmestą. Aštuntas kompromisas. Elektroniškai balsuojame. Devintas kompromisas. Baigiame balsuoti. <clears throat> Priimta. 197 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 198, pirma dalis, kas už, prieš. Turime patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl pirmos dalies. Baigiame balsuoti. Priimta antroji dalis už prieš atmesta 200 pakeitimas. Balsuojame, kas už Kas už 200 priimta? Kont 15. Kas už? Jis atkrenta. 204. Kas už priimta? 201. Kas už priimta? 200.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 Elektroniškai patikrinsime, pradėjome balsuoti. Baigime. Du šimtai penktas pakeitimas. Dabar 206, kas už prieš atmesta. 207 kas už priimta, 208 kas už priimta, 209 kas už priimta, 210 už prieš atmestą. 211 kas už priimta. 212 kas už priimta. Pakeitimas kont 10, kas už prieš atmesta. Kont 11. Jūs norite patikrinti kont 10. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigime balsuoti. Atmesta kont 11, kas už, prieš, priimta, kont 12, kas už, priimta, kont 13, kas už, prieš, atmesta, kont 16, kas už, už, prieš atmesta 213, kas už prieš. Turime patikrinti, pradedame, baigiame balsuoti. Atmesta. 219. Kas už? Prieš. Atmesta. 218. Kas už? Prieš. Priimta. 214. Kas už? Du šimtai dvidešimtas. Kas už? 220, kas balsuoja už, kas prieš, atmesta. 221, kas už, priimta. 222, kas už, priimta. Pirmas pakeitimas. 214. Musimy jeszcze przegłosować poprawkę 214. Turime grįžti ir balsuoti dėl 214. Atsiprašau, kad praleidau. Kas už? Patvirtiname 218 pakeitimą. Dabar balsuosime dėl 217. Kas už? Prieš. Priimta. E, jeszcze, jeszcze poprawka 216, tak? 216 dar. Turime išsiaiškinti su sekretoriatu. Okay, 217. Poprawka 217. Kto jest za poprawką? 217 pakeitimas, dėl jo jau balsavome. 20 kas už. Kto jest przeciw 220? Odrzucona. Kas prieš, atmestas 220. Kodėl nebalsuojame dėl 217? turėtume balsuoti dėl 217. Okay. Sekretariat potwierdza. Głosujemy poprawkę 217. Kto jest za poprawką 217? Turime balsuoti dėl 217. Kas už? Prieš? Priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. Kont A pakeitimas. Kas už priimta. Trečias pakeitimas atkrenta. Penktas pakeitimas. Kas už prieš priimta. Pirmas kompromisas. Elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Septintas pakeitimas. Kas už prieš priimta. Pakeitimas kont B. Kas už priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už prieš. Turime patikrinti. Dešimtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Dvidešimt keturiais balsais priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? prieš atmesta. Kont C ir D pakeitimai, kas už, kas už, prieš atmesta. Turime patikrinti. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Atsiprašau, keturioliktas. Kas už? Prieš. Priimta. Penkioliktas. Ne, dabar kont E pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestam. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Kon 3. Kas už? Prieš. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. priimta. Antras kompromisas. Pradedame balsuoti. Dėl visų kompromisų balsuosime elektroniškai, baigime balsuoti. Devinioliktas pakeitimas, kas už priimta. Dvidešimt pirmas, kas už prieš Patikrinkime. Baigime balsuoti. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Priimta. 23. Kas už? Priimta. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Trisdešimtas pakeitimas. De Castro. Kas už? Priimta. Trisdešimt pirmas. Kas už? Priimta. Trisdešimt antras. Kas už? Priimta. Trisdešimt trečias. Kas už? Priimta. 35. Kas už? Priimta. 34. Trisdešimt šeštas. Kas už? Prieš. Atmesta. Trisdešimt septintas. Kas už? Prieš atmesta. 38. Kas už prieš atmesta. 37. Kas už prieš atmesta. 40. Už priimta. 41 pakeitimas. <clears throat> Žodinis pakeitimas. Pateikė Tarabelą. Kas už? Prieš. Priimta. 44. Kas už? Prieš. Atmesta. 42. Kas už? Prieš. Atmesta. 43. Už šitas pakeitimas atkrenta. 45. Kas už priimta. 46. Kas už? Priimta. 47. Už. Priimta. 48. Už. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Elektroniškai balsuojame. Baigime balsuoti. Ačiū, toliau 53 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 54 pakeitimas už, priimta. Toliau penktas kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. 61 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 62, kas už, priimta. 64, kas už, priimta. 63, kas už, atsiprašau, šitas atkrinto, 65 pakeitimas. Tiksliau, 67 pakeitimas, kas už, priimta. 68, kas už, priimta prieš atmestą. 70 kas už priimta. 69 kas už prieš priimta. 71 už prieš atmestą. 72 už prieš patikrinkime. 72 pakeitimas elektroniniu būdu tikriname. Baigėme. Priimta. 73. Už. Priimta. 74. Kas už? Priimta. 75. Kas už? Prieš. Atmesta. 76. Kas už? priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigiamas. Sveikiname pranešėją 37 už 0 prieš pranešėjo, prašau žodis jums. Pirmininkė, labai trumpai, tiesą sakant, šis rezultatas reiškia, kad e, turiu padėkoti su visais kartu su manim, su manim rengusiems šį pranešimą norėčiau padėkoti visiems e, su frakcijų sekretoriatui visiems šešėliniams pranešėjams. E, tikrai nuoširdus ačiū. Visi labai energingai dirbo, konstruktyviai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad šiandien mes pradedame labai svarbaus etapo pradžioje gamintojų požiūrių Ir mes tikimės, kad tinkamas signalas bus pasiūstas visiems gamintojų organizacijoms ir kad visa tai bus naudinga visai Europos Sąjungai. Labai ačiū ir sveikiname pranešėją. Ačiū visiems, kas dirbo kartu su pranešėju. Visiems konsultantams, padėjėjams. Ačiū. O dabar pereikime prie balsavimo dėl rezoliucijos, dėl deleguotojo akto, dėl alkoholio. Pagal 105 reglamento straipsnį komisija turi priimti deleguotį aktą dėl 2008 m. 376 reglamento dėl prievalės pateikti importo licenciją etilo alkoholiui, kuriuo atšaukiamas reglamentas 2003 m. 2336 bei numatomos detalios taisyklės dėl reglamento 670 2003 taikymo. Pirmiausia, konstatuojamosios dalis ar preambulė ir balsuosime dėl konkrečių konstatuojamųjų dalių. Kas už punktą A? A. Konsultamoji dalis. Kas už, kas prieš? Atmesta. B. Punktas. Kas už? Prieš? Atmesta. C. Kas už? Kas prieš? Atmesta. D, E ir F punktai kartu. Kas už? Ačiū, priimta. Ir dabar galime pereiti prie balsavimo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. kuriuo atmetamas deleguotasis aktas. Balsuojam dabar vardinis balsavimas. Balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, kuria atmetamas deleguotasis aktas. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigiame balsuoti. Patvirtinta rezoliucija Deleguotasis aktas atmestas. Ir dabar pereiname prie kito balsavimo. Rekomendacija dėl sprendimo neteikti prieštaravimų dėl komisijos deleguotojo reglamento 2015 balandžio 27, kuriuo keičiamas reglamento 1305 pirmas priedas. Tai reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai pasitelkiant Europos žemės ūkio fondą Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros fondą. Tai dėl šio dokumento dabar balsuosime. Balsuosime dėl to, kad mes neprieštaraujame šiam um, aktui. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. priimta. Ačiū. Dar vienas balsavimas pranešėjo pageidavimu nukeltas. Tai būtų balsavimas dėl nacionalinių kai kurių oro teršalų emisijų sumažinimo. Ar nori pranešėjas kažką pasakyti? Prašom. Žodis pranešėjui. Noriu tik informuoti, kad mes vis dar deramės su šešėliniais pranešėjais ir ieškom kompromiso. Manau, kad e, svarbu mums kaip Žemės ūkio komitetui turėti stiprią poziciją, todėl mums reikia šiek tiek daugiau laiko. Ačiū. Ačiū. Norėčiau informuoti, kad mes turime svečių, ponas Lins, norėčiau Jūs pasveikinti čia, stebėjote balsavimą, ne diskusijas, galbūt tai nebuvo labai įdomu, bet džiaugiamės, kad esate čia parlamente, džiaugiamės, kad atvykote. Ir toliau periname prie 14 punkto. Ruonių produktai ir prekyba jais. Pranešėjas Januš Vojcekovski, IMKO komitetas yra atsakingasis komitetas, o mes rengiame nuomonę šio klausimu. Galbūt aš nepristatinėsiu šio klausimo, pats pranešėjas tai padarys geriau. Tiksliau pranešėjo vardu, ponas Zbigniev Kužmiuk pristatys šį klausimą. Ačiū, pirmininkė, ir pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad pranešėjas dalyvauti negali. Dėja, rimtais reikalais jis išvykęs į Lenkiją ir aš norėčiau jo vardu pristatyti jo poziciją. Taigi ruonių produktų importo ribojimas e, yra, jo reikalauja daugelis tarptautinių organizacijų užsiimančių gyvūnų apsaugą, taip pat to reikalauja visuomenė. E, kuri prieštarauja tam, kad būtų labai brutaliai ir žiauriai žudomi šie gyvūnai komerciniais tikslais. Moksliniai tyrimai rodo, kad ruoniai yra itin protingi ir jautrus gyvūnai ir juo labiau jūs reikia gelbėti e, nuo tų kančių ir žiaurumų. Taigi norėčiau pagrėžti, kad ruonių produktai ES ekonominės jokios reikšmės neturi ir ES vartotojai visiškai laisvai be jų gali išsiversti. Ir taip pat svarbu suprasti tinkamą eskimų, inuitų ir kitų e, vietos bendruomenių e, tradicijų svarbą. Jiems tai yra tradicinė veiklos rušis ir išgyvenimo šaltinis. Taigi ruonių produktų importą reikia riboti ir leisti prekiauti tik tais produktais, kurie yra tų uh, tradicinių bendruomenių uh, medžioklės laimikio produktai. Jeigu tokios sąlygos būtų išpildytos, tai komisija e, priimtų neprivalomas priemonės dėl tokių produktų pateikimo į rinką. Svarbu kontroliuoti tokią priekybą. E, ji bus, ta kontrolė bus veiksminga tik tada, kai importuotojai turės įrodyti, kad tie produktai yra tų vietos bendruomenių, tradicinių bendruomenių medžioklės rezultatas. Ir pranešėjo uh, pozicija atitinka pagrindinės reglamento tezes ir normas, kur yra atžvelgiama į moralės normas, ribojant ruonių medžioklę. Ir medžio... pranešėjas mano, kad reikia taikyti laikiną visišką draudimą importo iš trečiųjų šalių, kur ruoniai yra medžiojami pažeidžiant bet kokius reikalavimus, kuriais siekiama riboti medžiojamų gyvūnų kančias. Ačiū. Taip trumpai pristačiau šią nuomonę. Ačiū. Pirmasis ponas Rodė, prašo žodžio. Labai ačiū. Labai ačiū už pristatymą. Pone pranešė, Na, dėkuoju, kad pavaduojate pranešėją ir jo perduotą e, pristatymą. Nežinau, ar tikrai ir pranešės laikosi to e, teisės aktų, kuris buvo priimtas 2009 metais, ar to, kurį siūlo dabar komisija, o mūsų medžiotojams tai yra labai svarbu. tradicijos tos yra labai senos, tūkstantmetės. Ir e, tie žmonės jau seniai šimtmečius nešiodavo iš ruonių pasiūtus drabužius bei valgydavo ruonieną. Taigi, ruoniai yra labai svarbi nuitų ekonomikos dalis. O kaip tai vertina Europos Sąjunga? Užuot saugusi mažumas, Europos Sąjunga priėmė 2000 metais visišką draudimą prekiauti šiais ruonių gaminiais ir tai labai kenksmingai paveikė nuitų bendruomenės. Na, žinau, kad yra išimčių numatytų nuitams, tačiau tos išimtis nepadėjo. Ir Grenlandijoje trečdaliu sumažėjo medžiotojų. trečdalių medžetų sumažėjo dėl to, kad labai sumažėjo jų pajamos. Gerokai sumažėjo, bent trečdalių taip pat sumažėjo ir pajamos. Ir dėl to inuitai dabar sumažėjo gerokai mažiau ruonių. Ir tai yra nepasint to, kad e, mokslininkai sako, jog inuitai galėtų net ir tris kart daugiau ruonių sumedžioti ir vis tiek tai būtų tvari medžioklė. Net ir Greenpeace patvirtina, ir kitos kartas patvirtina, kad tai, kaip inuitai medžioja ruonius, tai yra tvaru. Ir ruonis yra na, labai patingas gyvūnas. Jis gyvena labai patingoje aplinkoje, Ir galim galvoti, kad tai yra labai pažeidžiamas gyvūnas. Ir dėl to, kad jis toks ypatingas, bet to žmonės atrodo mielas ir atrodo pažeidžiamas, jis susilaukia labai daug dėmesio, žmonės labai rūpinasi ruonių gerovę. Tačiau svarbu nepamiršti ir medžiotojų, o ruonių medžioklė yra tvari. Ir staiga štai sikiša Europos komisija, atmeta visus mokslinius duomenis, atmeta visą istoriją, kaip Danas žinau, kad štai Danis vienas ministrų anksčiau buvo Europos parlamento narys. Ir jis pat ėmėsi tokios atakos prieš inuitus. Tačiau aš, kaip, kaip Danas, kaip europietis, kaip liberalas, labai priešinuosi 2009 metų uždraudimui. Deja, aš taip esu dabar tokioje situacijoje, kai sunku rasti kelią iš sudarusios padėties. Yra, matyti, keltas išimčių, PPO numatė keltą draudimų išimčių. Taip pat. Tačiau matau, kad 2009 metų teisės aktai nebus atšaukti. Taip pat komisija gali panakyti ir kitas svarbės išimtis ir be to gali numatyti naujų e, teisinių priemonių, kurios gali stigmatizuoti medžiotojų bendruomenę. Visą tai turi keistis. Visą tai turi atspindėti to regiono praktiką, to regiono realiją. Ir manau, kad reikia daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta ruonių medžioklė. Mes esame prieš tokius keitimus. nes čia dabar atrodo tokie, kad priimami tokie gana katkiški sprendimai. Visuomet buvo draudžiama medžioti ir žudyti jauniklius, ruonių jauniklius. Tai labai svarbu yra. Bet negalima vadovautis vien tik emocijomis, kai kalbame apie tokius dalykus, kurie svarbus yra bendruomenėms, kurios turi išgyventi. Nes medžiotojai negali tiesiog pakeisti savo profesijos, negali jas taiga, staiga visiškai įgyti kit, kito amato. Ir negali būti gyvi vien tik vandeniu ir oru. Ačiū. Ačiū, panas Azakant. Uh. Dank u wel, voorzitter. Uh, laat ik eerst bedanken. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Jis labai aiškia parengė nuomonę. Ir mūsų frakcija pasisako už gyvūnų gerovę. Ir dėl to mes nenorime, kad būtų importuojami jokie uh, kailiai ar jokie kitokie e, odos ar ruonių kiti gaminiai. Tačiau man atrodo, kad ir dauguma parlamento narių taip pat, taip pat mano. Vis tik reikia turėti galvoje ir PPO požiūrį, tokį gana trump, e, trumpalaikį, e, artimo laikotarpio požiūrį. Šiuo metu ruonių produktai yra uždrausti ir yra dvi išimtis. yra viena išimtis e, vietiniams čia būr bendruomenėms. Ir tai numato keletą elementų. Tačiau pačios tos bendruomenės jos neprekiauja tiesiog su mumis, neturi sutarčių. Be to, jos gali prekiauti ir už ES ribų. O tai gali turėti daugiau poveikio, negu mes galime iš karto pagalvoti. O jeigu galvotume vien apie Europą, tai reikia pasakyti, kad mes esame nutarę uždrausti tokį importą remdamiesi gyvūnų gerovės e, teisės aktais. Manau, kad e, tos šiabų bendruomenės taip pat palaiko tos pačius standartus, kuriuos palaikome mes Europos Sąjunga arba PPO ir dėl to galime palaikyti jiems numatytas išimtis. Yra numatyta ir kita išimtis greta to šiabų išimties, tai yra apie e, tausų išteklių valdymą. Tačiau kėl klausimas, na tai jeigu tai yra išteklių valdymas jūros, tai kodėlgi tada tie gyvūnai yra tiesiog žudomi ir kodėl iš jų yra uždirbinėjama. Čia vis tiek reikia nepamiršti iš tokių pelno motyvų. Nes jeigu lieka galimybė uždirbti pelną, tai tuomet tie patys valdymo planai tampa planais, kaip uždirbti pelną. Taigi reikia turėti galvoje tokią tą motivaciją. Reikėtų kilo problemų dėl reglamento penktojo straipsnio. Beje, numatyta ten yra data, 12 diena spalio mėnesio. Manau, kiek per greitai visą tai yra numatyta turint galvoje, kiek užtrunka teisėkuros procesai. Tiek e, riebalų importas, tiek e, kailių, odos. Reikia turėti galvoje, kad iki spalio mėnesio galios draudimas su visomis aplikacijomis. Tačiau taip pat reikia ir užtikrinti, kad parengtume visus teisėkūrinius E, atliksime visas procedūras, kad e, pasirengtume iš įsikūrinės pusės tiems pokyčiams. Kad užtikrintume, jog ne, jokie, jokie ruonių produktai nepatektų į Europos rinką, kurie čia draudžiami. Ačiū. Dėkojame, ponė Rebega. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu šešėlinė pranešė ir norėčiau pasakyti keletą dalykų, kai dėl antros, trečios ir penktos, antro, trečio ir penkto pakeitimo suprantu, kad reikėtų uždrausti tik kai kurių produktų importą, kurių atveju yra pažeistos 2009 taisyklės ir reikalavimai. Tačiau čia nekalbėtume apie visas valstybės nares reikėtų bausti tik tai tos asmenys, kuriuos, kurie nesilaiko taisyklių, o ne ištisas um, šalis. Toliau trečioje dalyje kalbama apie išskirtinės, išskirtinius importo atvejus. Taip pat e, kalbama apie keliaujančius asmenys ir jų šeimas. Ir aš norėčiau paprašyti, kad būtų paaiškinta ši dalis. Toliau B pirmas punktas, kur kalbama apie tradicinės bendruomenės. Reikėtų apibriežti ir paaiškinti, kuo remiasi šis, ši apibrieštis ir iš ko gyvena tos tradicinės bendruomenės. Pane Hauš. Ačiū. Aš taip pat norėčiau išsakyti porą pastabų dėl prekybos ruonių produktais. Pirmiausia, mes sveikiname tai, kad pasaulio prekybos organizacijos sprendimas patvirtina draudimą ir kad akcentuojama pirmiausia gyvūnų gerovė. Komisijos pasiūlymas atsisakyti išimties pagristos jūrų išteklių tvaraus valdymo yra sveikinamas. E, taip pat e, pritarėme sprendimui dėl išimties pagristos inuitų sumedžioto laimikio principo. Iš tikrųjų, turėtų būti leidžiama medžioti ruonius tik tradicinių bendruomenių išgyvenimo tikslais Ir e, mes turime aiškę išgyvenimo tikslų apibriežti pakeitimuose. Ir norime, kad e, iš tikrųjų pasiūlyta taikyti išimtis užtikrintų būtent šio tikslo siekimą, kad būtų išsaugota tradicinių bendruomenių praktika, o kad tai nebūtų galimybė apeiti medžioklės draudimą. Ačiū. Ačiū, panas Ropė. E, ačiū. <clears throat> Visiškai pritariu kalbėjusiems apie draudimus, tačiau mano nuomonė mes turėtume pagalvoti, ar nevertėtų dar eiti ir toliau prieš priimant pakeitimus. Apibrėžti, kas yra tradicinės medžioklės būdas, nes jis gali būti suvokiamas labai įvairiai ar nereiktų vis dėlto pagalvoti apie datą kada visos išimtis bus panaikintos kad e, žmonės žinotų ten po dvidešimt trisdešimt metų galėtų tam pasiruošti integruotis ir taip toliau taip leidžiant vietinėms bendruomenėms prisitaikyti. to nepadarius mes ir toliau negalėsime atsakyti į klausimą kodėl žūva ruoniai. noriu pateikti pavyzdį lietuva saugo pilkuosius ruonius jie įtraukti į raudonąją knygą Kasmet Lietuvos jūrų muziejus paleidžia į Baltijos jūrą bent keletą ruonių jauniklių. Tačiau vien 13 metais 22 ruoniai su įvairiomis žaizdomis įtariama, kad net ir šautinėmis buvo rasti mūsų siaurame jūros ruože. Kyla klausimas, kiek negyvų ruonių yra randama kitose šalise. Kodėl jūra išmeta sužalotus ruonius? Ar tai medžioklės pasiekmė, o gal žvejų būdas atsikratyti tais, kas kenkia žvejybai. Pastaroji grėsmė yra labai didelė, nes iki šiol išaudžius daugiau kaip 80 procentų žuvies Baltijos jūroje, dėl tų likusių 20 procentų užvirė nuožmi kova. Taigi kviečiu nuomonės rengėjus apsvarstyti šį pasiūlymą, siekiant geriau apsaugoti ruonius. Ačiū. Dziękuję pani poseł Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön. Uh, alleine an der Aussprache heute merkt man, dass das. Ačiū. Šios dienos diskusija rodo, kad e, priekybos ruonių produktais klausimas yra mums svarbus ir kalbame iš tikrųjų ir apie tai, kokiais būdais ruoniai medžiojami. Ir tai yra labai jautrus ir kontroversiškas klausimas. Norėčiau padėkoti pranešėjai Vatihovskui už jo pranešimą, nors paties e, pranešėjo šiandien čia ir nėra. Aš pateikiau mūsų frakcijos vardu du pakeitimus. Mes manome, kad e, parengtas dokumentas yra tikrai geras. Bet um, Mums e, svarbu apibriežti tiksliau laikiną importą, importo draudimą. Taip pat mums svarbus pirmasis straipsnis, mums atrodo, kad e, visuomeniai būtų pateikiama teisinga informacija e, ir taip pat reikėtų pirmiausia tinkamai informuoti kompetitingas ir atsakingas institucijas dėl to, kodėl priima, apie tai, kodėl priimti atitinkami sprendimai. Aš nežinau, ar vertėtų keisti tik tas nuostatas, kurias kritikuoja pasaulio priekybos organizacija. Galbūt mes turėtume siekti iš tikrųjų mm, vieningos aiškios politikos, aiškių sąlygų, kurios atitiktų PPO reikalavimus ir kad mums ateityje vėl nereikėtų kažko iš naujo persvarstyti. Ačiū išklausėme parlamento narių, galbūt. Um, komisijos nariai norėtų pasisakyti. Bardzo proszę, jeśli... Prašom. Direktorius Sysla, jeigu neklystu. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už parengtą pranešimą. Šią progą norėčiau pabrėžti kelis dalykus apie mūsų pateiktą pasiūlymą. Pasiūlymas pateiktas tarybai ir parlamentui yra specifinis. Pagrindinis tikslas yra atsižvelgti į PPO sprendimus dėl ES taikomo mm, prekybos režimo ruonių produktams. Kai PPO priima tokį sprendimą, mums tenka keisti savo teisės aktus. Mes pateikėme naują pasiūlymą ir taikome labai siaurą metodą. Keičiame tik tuos punktus, kurios būtina keisti, kad mes atitiktume PPO sprendimą. Nežengiame toliau ar plačiau negu reikalinga pagal PPO sprendimą. Tiesiog siekime atitikties su PPO taisyklėmis. <clears throat> Šiuo konkrečiu atveju PPO nustatė labai ilgą laikotarpį užtikrinti ateitį, bet mums tas laikotarpis atrodo labai trumpas, nes mums reikia įvykdyti e, bendro sprendimo procedūrą iki spalio 18 dienos. Draudimas ruonių produktams galioja jau seniai, tai ilga istorija. – 2009-aisiais nustatytą draudimą PPO apskundė Kanada ir Norvegija. Ir PPO nusprendė, kad pats draudimas yra pagrįstas dėl moralinių ES piliečių būkštavimų dėl ruonių gerovės. Tačiau PPO užkliuvo dvi išimtys – inuitų ir MRM išimtys dėl skirtingų priežasčių. MRM. EPPO mano, kad tokia medžioklė turi ir komercinių elementų. Ir skiriasi nuo Kanados ir Norvegijos medžioklės – Ir PPO mano, kad mūsų taikomas režimas, ta išimtis, nėra pagrista, nėra pateisinama. Mums liko vienintelis kelias – panaikinti tą išimtį iš dabartinio teisės akto – tai mes ir siūlome padaryti. keli nariai šiame komitete, kitose komitetuose ir taryboje kalbėjo apie šią problemą ir sakė, kad vienu ar kitu būdu šią išimtį reikėtų išsaugoti. Mes iš įvairiausių kampų išnagrinėjome dalyką ir galiu Jūs patikinti teisinio kelio, kaip išsaugoti tą išimtį nėra. Toliau, išimtis taikoma inuitams. Čia kitas dalykas. PPO pripažino, kad ta išimtis siekia apsaugoti ekonominius ir socialinius inuitų interesus. Ir skiriasi ta medžioklė nuo komersinės medžioklės. Apie tai ir jūs kalbėjote. Bet toliau PPO teigia, kad Nors tikslas yra primtinas, tačiau išimties struktūra neprimtina. PPO užkliuvo tai, kad išimtie beveik neminima gyvūnų gerovė, bet to yra pavojus, kad ta išimtimi gali būti piknaudžiaujama. <clears throat> Taigi, PPO paliko mums šiek tiek manevro laisvės, kad galėtume išsaugoti tą išimtį, mes tai laikome pergalę, nes dėl to sunkiai kovojame. Norime išnaudoti šią manevro laisvę, dėrėdamėsi su PPO. Mes siūlome išsaugoti tą išimtį ir pritaikyti ją visiems inuitams. Siūlome štai ką. Siekiant išspręsti PPO nurodytas problemas, bet tuo pačiu siekiant užtikrinti, kad inuitai galėtų naudotis tą išimtimi ir kad jų gyvensena ir kultūra ir tradicijos nenukentėtų, mes teikiame šitą pasiūlymą. Ir esame įsitikinę, kad tai būtų būdas išsaugoti inutėms, inuitams prasmingą išimtį. Ja, iki šiol jie naudojosi, turime pasistengti, kad jie ir toliau galėtų naudotis tą išimtimi. Tiek norėjau pasakyti, ačiū uždėmesį. Ačiū, ar pranešėjo vardu Ponas Kuzmi norėtų pasakyti, ką nors. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems e, parlamento nariams ir komisijos atstovams. Ačiū už tos šiltus žodžius, kurie buvo skirti ponui Janšui Ventjakovskijui, pranešėjui. Dėl akivaizdžių priežasčių neteiksiu šios diskusijos apibendrinimo. Noriu tik pasakyti, kad visų jūsų pastabos bus perduotos pranešėjui. Ačiū. Ačiū. Tuomet noriu tik priminti, kad iki gegužės 7 dienos 12 valandos galima teikti pakeitimus. Jeigu kitų pastabų nėra, tai baigiame šios, šio punkto aptarimą. Elektroniniu paštu gavote ir čia salėje buvo išdalintas toks pranešimas, informacinis pranešimas iš koordinatorių posėdžių. Ten apžvelgiami posėdį aptarti dalykai ir kokie, dėl kokių sprendimų buvo sutarta. Jeigu neturite pastabų dėl šio dokumento, tai taip suprantame, kad priimtinas visiems šis dokumentas ir galime tvirtinti ir tuomet jau galime baigti savo posėdį. Štai po pusantros valandos ir išsisėmė. Mūsų posėdis labai sėkmingai padirbėjome. Dėkoju visiems ir linkiu malonaus vakaro. Susitiksime gegužės pabaigoje. Mūsų komiteto posėdis vyks tada ir komisijos narys Hoganas tuomet dalyvaus. Taigi aš mm, norėčiau paprašyti, kad jeigu turite pastabų ar klausimų, Tai tikrai vyks struktūruota diskusija. Būtų gerai, kad savo klausimus ir pastabas per frakcijas siūstumėte komisijos nariui, kad e, komisijos narys iš anksto jas gautų ir ateitų pasiruošęs į tos klausimus atsakyti, kaip įmanoma, išsameu kad jūs iš tikrųjų būtumėte patenkinti gautais atsakymais. Taigi dėkoju visiems ir iki pasimatymo.